Visų pirma, pakalbėsime apie darbo tvarkės pakeitimą. Vakar jau apie tai kalbėjome koordinatorių posėdėje, todėl pateiksiu du pasiūlymus. E, mes norime įtraukti du ponios Svensson pranešimus. Pakeitimų pateikimo terminas yra vasario 7 diena tai yra e, paskutinė galimybė pateikti savo nuomonę dėl IMKO komiteto pranešimų. Jeigu nėra kažkokių prieštaravimų dėl šio darbo tvarkės pakeitimo, tai tuomet po 12 darbo tvarkės punkto mes įtraukėme 12 punktą, kur nagrinėsime būtent tą ponios Vensen nuomonę. Toliau e, kalbė, toliau balsuosime, taigi dirbsime pagal darbo tvarkę. Elektroninis balsavimas, pirmasis darbo tvarkės punktas bus aštuntasis. Uh, primeiro ponto é o ponto 13, igualdade entre homens e mulheres na União Europeia 2010. E Atsiprašau, visų pirma, balsuosime dėl 13 darbo tvarkės punkto moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje. Uh, pranešėja Marija Nedelčeva. Jeigu norite, suteiksiu Jums žodį, prašau. Ne, nenorite kalbėti, tai tuomet siūlyčiau balsuoti. Ar visi pasirengę? Iš tiesų turime labai daug dokumentų, dėl kurių reikia balsuoti, taigi vardinsiu tik pakeitimus. 47. Kas už? Prieš? tikrinsime elektroniniu būdu. Ne, nu, vote, je crois qu'on vote. Ne.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 prašau jūsų aiškiai pakelti rankas, kai balsuojame, tada nereiks tikrinti elektroniniu būdu. 48. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Empl 1. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Empl 4 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Empl 8 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Empl 9 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau 50 kas už, Eh, e Atsiprašau, pirmą dėl 49 balsuosime. Ponios Parvanovos pakeitimo kas už? Prieš susilaiko priimta. 50 kas už prieš susilaiko priimta. Impl 2 kas už prieš, susilaiko atmesta. 51 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Empl 11 kas už, prieš, patikrinsime elektroniniu būdu. Si, si, euh, non. Non, c'est pas. C'est pas. OK. Votação está encerrada. E... Balsavimas baigtas. Priimta. Empl 12, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Empl 20, kas už, prieš, susilaiko. Tikrinsime elektroniniu būdu. Dice run of the sound. Aprovada. Balsavimas baigtas, priimta. 52. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 53. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Atrodo. Bet geriau patikrinkime. Balsuojame. 53. Balsavimas baigtas. Atmesta. 54 kas už. Prieš. Susil... Susilaiko. tikriname elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. MPL 19. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 55 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Empl 30 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 33 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 56 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 57 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 58. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Empil 18. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Empil 28, kas už, prieš, su, prieš susilaiko priimta. 59, kas už, prieš susilaiko priimta. 60 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 61 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 62 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Empl 14 kas už, prieš, susilaiko. Tikrinsime elektroniniu būdu. Emprego 14. No? It's against? Brita, it's against? Brita, ar balsuojate prieš? O voto está. Balsavimas baigtas. Vamos repetir o voto do emprego 14 que bloqueou. Kartojame elektroninį balsavimą dėl MPL 14 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 25. Kas už? Prieš? susilaiko priimta. 63 kas už, prieš susilaiko priimta. 64 kas už, prieš susilaiko priimta. 65 kas už, prieš susilaiko priimta. 66 ir MPL 27 identiški, kas už, prieš, susilaiko, Patikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimas pradeda. 66 e, e emprego 27. E Fechada a votação. Balsavimas baigtas. Priimta. 67 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 68 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Empl 10 kas už, prieš susilaiko priimta. Empl 7 kas už, prieš susilaiko priimta. Empl 17 kas už, prieš susilaiko priimta. Patikrinsime elektroniniu būdu. Fechada a votação. Aprovado. 69. E priimta. 69 kas už. Šešiasdešimt devintas pakeitimas, kas prieš, susilaikė, priimta. Septyniasdešimtas, kas už, prieš, susilaiko, priimta tikrinėme elektroniniu būdu. Okay. She can indicate each time, si elle peut indiquer chaque fois avec la main, mm -hmm. si elle vote en faveur. Okay. Balsavimas baigtas. Atmesta. 71. Kas už? prieš, susilaiko priimta. 73. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 72. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Empl 3. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Atsiprašau, nereikia patikrinti elektroniniu būdu. Man atrodo, kad atmesta, Balsavimas baigtas. Atmesta. kolegė iš Aldės balsavo prieš, todėl atmesta. 74 kas už, prieš, susilaiko, priimta. MPL 31 kas už, prieš susilaiko. Atrodo atmesta, bet tikriname elektroniniu būdu 31 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. MPL 21, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 75, kas už, prieš susilaiko priimtas, 76 kas už, prieš. Tikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Está encerrada a votação. Rejeitada. Balsavimas baigtas, atmesta. Ah. Okay. Foi aprovada com o voto da Madame Nicolai? Ne. Atsiprašau, priimta, nes ponia Nikolai buvo už. 77. Kas už, kas prieš sus, susilaiko, MPL 6 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 22 kas už, prieš susilaiko priimta. 78 kas už. 78 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Komprom, antras kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau 82 pakeitimas kas už. 82 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 84 kas už, prieš susilaiko priimta. 86 kas už, prieš susilaiko priimta. 85. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Empl 34. Ne, atsiprašau, dėl jo nebalsuojame. 88. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 89. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 87. Kas už, prieš, susilaiko primta, 90 kas už, prieš susilaiko priimtas, 32 empil kas už, dvi dalis, atsiprašau, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta, antroji dalis atsimta. Toliau 91, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Tikriname elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas, priimta. 92 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Empl 35 dvi dalis tekste, ka, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji kas už, prieš, susilaiko priimta, 93 pakeitimas kas už, prieš, Alde In favor? Aprovada. Už gerai. 94 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 95 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 96 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Empl 29 kas už, prieš, susilaiko susilaiko. Tikrinsime elektroniniu būdu. E Dėl 29 balsuojame, balsavimas baigtas. Atmesta. MPL 23 kas už, prieš susilaiko primta. MPL 15 antroji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta. 97 kas už prieš susilaiko priimta. 98 kas už prieš susilaiko atmesta. 99 kas už prieš susilaiko priimta. Šimtasis kas už prieš, susilaiko atmesta, 103 kas už, prieš, susilaiko priimta, 102. Trys dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji kas už, prieš, susilaiko priimta, trečioji kas už, prieš, susilaiko priimta. 105. Dėl jo nereikia balsuoti, nes šį pakeitimą apima 102 pakeitimas, 104. Dėl jo taip pat nereikia balsuoti, taigi 101. Kas už, kas prieš susilaiko primta. 106. Kas už. Ats, e, kartu balsuojame dėl 106 ir dėl 107. Kas už. Ne, atsiprašau, pirmą dėl 106 balsuojame. Kas už, prieš, susilaiko primta, dabar 107. Kas už, prieš, susilaiko primta. 108 kas už, prieš susilaiko priimta, 109 kas už, prieš sus... susilaiko priimta, 110 kas už, prieš susilaiko priimta, 111 kas už, kas už, kas prieš susilaiko priimta, 112 kas už, prieš, susilaiko primta. 113. Kas už, prieš, susilaiko primta. 114. Kas už, prieš, susilaiko primta. 115. Kas už, prieš, susilaiko primta. MPL 36. Kas už, prieš, susilaiko primta. 18. Kas už, prieš susilaiko primta, 19 kas už, prieš susilaiko primta, 20 kas už, prieš susilaiko primta, 21 kas už, prieš susilaiko primta, 23 kas už, prieš susilaiko primta, 22 kas už, prieš susilaiko primta, prieš susilaiko priimta. MPL 26, dėl jo nebalsuosime, tai balsuojame dėl 24 pakeitimo. Kas už, prieš susilaiko priimta. 25 su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarauja tam? Žodiniam pakeitimui ne tai tuomet balsuojame žodin, e, dėl šio pakeitimo su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš susilaiko priimta. 26. Vidalis, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji, kas už, prieš susilaiko priimta. 27. Kas už, prieš susilaiko priimta. 28. Kas už, prieš susilaiko priimta. 29. Kas už, prieš susilaiko priimta. 30 kas už prieš susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas kas už prieš susilaiko priimta. Toliau 34 pakeitimas kas už prieš susilaiko priimta. 35 kas už prieš susilaiko priimta priimta. 36. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 37. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 38. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 39. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 41. Kas už, 41. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 40. Patikrinsime dėl 41 e, pakeitimą. Balsuojame dėl 41 pakeitimo. Pradedame balsuoti, balsavimas baigtas. Atmesta. 41 atmestas. C'est 12. Oui, mais c'était à cause de. Oui, yeah. ils se sont trompés. Oui. Uh, 40, alteração 40, a favor, contra, abstenções. 42 kas už, kas prieš, 40 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 42 kas už, prieš susilaiko priimta. 44, kas už, kas prieš susilaiko primta. 43, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko primta. Antroji, kas už, prieš susilaiko primta. 45, kas už, prieš susilaiko primta. 46, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko primta. Antroji, kas už, prieš susilaiko primta. Toliau pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko primta. Antras, kas už, prieš, susilaiko primta. Trečias, kas už, prieš, susilaiko primta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko primta. E, penktas, kas už, prieš, susilaiko primta. Šeštas, e, atsiprašau, septintas, kas už, prieš, susilaiko primta Aštuntas, kas už prieš susilaiko priimta. Devintas, kas už prieš susilaiko priimta. Dešimtas, kas už prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas, kas už prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas, balsuojame dėl vienuolikto pakeitimo. em bloco de, on, de... Toliau, manau, nuo 12 pakeitimo iki 17 galima dėl šių pakeitimų balsuoti kartu. Ar, ar visi tam pritarėte, kas už? Ok. Então, de 12 a 15 vamos votar em bloco. Nuo 12 iki 15 Dėl šių pakeitimų balsuojame kartu dėl 12, 13, 14 ir 15. Kas už? Ne, vėl kitaip. Nu, balsuojame už 12, 13 ir 14 pakeitimus. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dabar 15. Kas už, prieš, susilaiko priimta priimta. 16 ir 17, dėl jų galime balsuoti kartu, kas už prieš susilaiko. Uh, eh, 16, quem vota a favor? Gerai, balsuojame atskirai. 16 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 17 kas už, prieš susilaiko priimta. galutinis balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl viso pranešimo. Balsavimas baigtas. Priimta 22 už, 2 prieš ir niekas nesusilaikė. Sveikinu ponę Nedelčiavą.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 Aštuntas mūsų darbo atvarkės punktas 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas, ES bendrasis biudžetas, trečias skirsnis. Irakcija Garcija Peres yra nuomonės autorė. Balsuosime. Balsuojame dėl visko bendrai, išskyrus dėl penktosios dalies. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau penktoji dalis. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Na ir elektroninis balsavimas dėl viso dokumento. Pradedame balsuoti. Priimta. 24 už, niekas nesusilaikė ir nebalsavo prieš. Sveikinu pranešėją. Toliau. Kitas punktas, numeris 9. Tai yra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 Dėl šio dokumento ir projekto rengėjos nėra, todėl galim balsuoti. Pirmas pakeitimas. Galim balsuoti už visus iš karto, blokų. Galime balsuoti už visus iš karto. Penki pakeitimai. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Ir čia e, kol kas e, nebalsuojame, nėra galutinio balsavimo, tik dėl pakeitimų balsavome. Dešimtas punktas. Socialinės politikos išorės dimencija siekiant skatinti darbo ir socialinius standartus ir Europos įmonių socialinę atsakomybę. Taigi čia e, taip pat turime patvirtinti pakeitimus. Galime pereiti prie balsavimo irgi iš visus kartu. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Uh, punktų 11. 11 punktas. Trečiųjų šalių uh, piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sezoninio darbo tikslais sąlygos. Uh. Ela é lá? Sim. Ah, relatora é a senhora Papadopoulou. Eh, Deseja usar... Projekto rengėja ponė Papadopoulou. E yes. Yes, please. Prašom. FAM komiteto vardu mes pateikėme šią nuomonę pakeitimus priims pilietinių laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komitetas, kuris yra pagrindinis sprendint šį klausimą. Tiesą sakant, aš norėčiau padėkoti visiems žmonėms, kurie e, pateikė pakeitimus. Dauguma jų yra, mano nuomonė, priimtini. Ir taip pat aš e, galėčiau priimti keletą, kuriuos reikia E, pakoreguoti dėl nesutarimo su socialdemokratų grupe. Buvo atsimtas septintas pakeitimas. Ir taip buvo todėl, kad neturėtų būti diskriminuojami žmonės prašantys sezoninio darbo, lyginant su kitais dirbančiais kituose sektoriuose. Dėl 19 pakeitimo irgi buvo pateiktas kitas pakeitimas ir E, buvo išbraukta dalis siūlomo pastraipos. Jeigu pastebėjote, yra išbraukta e, kai kas. Todėl reikėtų kuo aiškiau viską suformuluoti, kol. Mm, until doing will be punished. 26, 17, 18 ir 28 pakeitimai man atrodo neprimtini ir aš prie jų pažymėjau minusą dėl keletos priežasčių. Pirmiausia, 26 pakeitimas atmetamas todėl, kad įmonių steigimo ir narystės e, teisės turi būti susitiktos visiems. 17 pakeitimas turi būti atmestas, nes komisijos tekstas mums atrodo patrauklesnis, kadangi yra bandoma sukurti vienodą požiūrį visoje ES be jokių išlygų. Tuo tarpu siūlomasis 17 pakeitimas E, sumažina nacionalinių įstatymų subsidiarumą. 18 ir 20 pakeitimai. Aš e, siūliau su jais taip pat nesutikti, nes 18 pakeitime siūloma, kad trečiųjų šalių piliečiai turėtų teisę e, likti e, tam tikrose valstybėse narėse be reikalingų vizų. Tai prieštarauja mūsų siūloma direktyvai, kadangi mes norime e, E, užtikrinti, kad jų besimamas darbas būtų tik sezoninis ir turi būti numatyti konkretus apribojimai jų galimybei gyventi ES. 20 pakeitimas atmetamas, nes mes esame prieš išlygas. Dėl kitų pakeitimų. Mano nuomonė jie yra labai svarbus ir vertingi, nes ten yra kalbam apie sezoninių darbuotojų žmogaus teisės ir aš asmeniškai ir socialdemokratai pasisakome už. Ačiū. Tada pradedame. Aštuntas pakeitimas. Jis irgi atsimtas. Taip, balsuojame e, už aštuntą. Kas už, prieš, sulaikė priimta. Devintas pakeitimas. Kas už, kas prieš, atsislaikė e, priimta. 24 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė parimta. 10. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 11 už, prieš susilaikė priimta. 12 už, prieš susilaikė priimta. 25 atkrenta, 26 kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 13 kas už, prieš susilaikė priimtas. 14 e, kas už, 27 atkrenta, 14 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 15 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 16 kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Pirmas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trečias, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Septynioliktas, kas už, kas prieš, kas prieš, susilaikė atmesta. Aštuonioliktas, kas už, kas prieš, taip pat prieš, susilaikė, atmesta. 19. Esu pakeitimu žodžiu. Jeigu niekas nenori pasakyti, tai balsuojame, kas už, kas prieš, sus, kas prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas. Kas už? Ketvirtas. Irgi yra su pakeitimu žodžiu. Jeigu niekas neprieštarauja tam pakeitimu žodžiu, tai galime balsuoti. Balsuokime su pakeitimu žodžiu ketvirtajam. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. Dvidešimtas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Penktas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 21, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 22, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 23. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ir baigiame e, balsuoti elektroniniu būdu, patvirtindami visą ar atmesdami visą m, dokumentą. Baigiame balsuoti. 23 už, niekas prieš, vienas susilaikė. Sveikiname ponę Papadopulų. c'est le, qu'est-ce que c'est C'est le, le 12. Punktų 12 punktas - ES bendradarbiavimas profesinio mokymo srityje, siekiant paremti strategiją Europa 2020. Nuomonės referentė ponė Senišin. Nežinau, ar ji nori dabar kalbėti. Jeigu ne, tada iškart galim pradėti balsuoti. Podemos votar em bloco a primeira. Ar galim balsuoti už visą grupę pakeitimų? Pirmą puslapį. De, de Força de Sarso. Tonight, okay. So we go to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 Patvirtinta. Trečias pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta. Penktas kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ar galim tada balsuoti dėl 6, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12? Vamos votar 6, 7 e 9. A favor? Šeštas, septintas, devintas atrodo tik priimtinas. Dėl šešto. Mhm, tikrai. prieš susilaikė. Septintas, kas už, prieš susilaikė. Priimta. Devintas, kas už, prieš susilaikė. Priimta. Aštuntas, kas už, prieš susilaikė. Atmestas. Dešimtas kas už, kas prieš sulaikė priimta. Vienuoliktas už, prieš susilaikė priimtas. Dvyliktas už, prieš susilaikė priimta. Tryliktas už, prieš susilaikė priimta. Keturioliktas už, prieš susilaikė priimta. Penkioliktas už, prieš susilaikė priimta. 16 už, prieš susilaikė priimta. 17 už, prieš susilaikė priimta. 18 už, prieš susilaikė priimta. 19 už, prieš susilaikė priimta. 20 už, prieš. E, priimtas, 21 už prieš susilaikė priimta, 22 už prieš susilaikė, atmesta 23 už, prieš susilaikė, priimta 24 už, prieš susilaikė, priimta 25. Balsuojant dėl 25. Kas už, kas prieš, susilaikė. Galime patikrinti elektroniškai. Pradedam balsuoti. E, votação. Ir baigiame balsuoti. Tai yra patvirtinama. 28 atkrenta. 27 irgi atkrenta. 26, 29 kas už. Prieš susilaikė. Priimta. Pirmas už prieš sulaikė priimta. Antras už prieš susilaikė priimta. Ir baigiamasis balsavimas elektroniškai balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtina ta 23 už, niekas prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją. Pontų. A. Ah. Vamos agora passar. Okay. Einam tolyn ir periname prie balsavimo dėl 12a punkto. E, čia mes kalbame apie vieningą rinką europiečiams. Pone Svensson pateikė pakeitimą. Ar iškart galim pradėti balsuoti? Du yra pakeitimai, už juos kartu balsuojam. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ir dabar einam tolin. 13 klausimas, kurį mes jau pasirodo sutvarkėm. 14 klausimas. Moterų skurdo bruožai Europos Sąjungoje. Pone Plum. E, žodis poniai Plum. Thank you, Chair. <clears throat> I would like uh, first to... Labai ačiū, pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti visiems kolegoms už artimą bendradarbiavimą rengiant šitą pranešimą. Jis labai svarbus. Taip pat noriu padėkoti komiteto sekretariatui. Ir manau, kad primdami šį pranešimą mes žengsime žingsnį priekį, norėdami užtikrinti lyčių lygybę ir kovodami su skurdu tarp moterų Europos Sąjungoje. Todėl prašau pritarti šiam pranešimui, nes jame numatyti sprendimai, kaip pasiekti šių svarbių tikslų. Ačiū. Much, Ms. Labai ačiū. So. Taigi galime balsuoti. 39 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 40. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 42. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Empl 3. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Empl 9. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. MPL 28 kas už, prieš susilaiko priimta. 33 kas už, prieš susilaiko priimta. 43 kas už, prieš susilaiko atmesta. MPL Ne, atsiprašau, 44 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 45. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 46. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta patikrinsime elektroniniu būdu. Está aberta a votação. 46. E alteração 46. E Balsavimas baigtas. Ne, atsiprašau, pradedame balsuoti dėl 46. Balsavimas baigtas. 3 už, 3 prieš, 17 susilaikė, atmesta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 50. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 51. Kas už, prieš, susilaiko priimta tikriname elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Priimta. Toliau 52, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 53, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 54. Kas už prieš susilaiko priimta. Ample 19 atkrenta. 15 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau looking up at the vote. So you just, if, if, why, would you just like to take our list and make up your own mind? Because you've not even... Mes į paskutinius tris balsus net nei vieno karto nepažvelgėme. Gal norėtumėte paimti tą sąrašą ir tiesiog apsispręsti? We voted uh, the compromise 15. Mes dabar balsavome dėl 15 kompromiso. Vamos eh, votar novamente o compromisso 15. Dar kartą balsuosime dėl 15 kompromiso. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Toliau 60 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 61. Kas už? Prieš? susilaiko atmesta. Kadangi yra priekaištų, tai tikriname elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 61 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Rejeitado. 141. E e um. Atmesta. Por. Kont. 141. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 142. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 146. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 62 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šešiasdešimt trečias, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Toliau kitame puslapyje 66 pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. 67 kas už prieš susilaiko priimta, bet patikrinsime elektroniniu būdu. Tam. Tais rada votação. Balsavimas baigtas priimta. 68 kas už, prieš susilaiko priimta. Ample 10 kas už, prieš susilaiko priimta. Ample 34 kas už, prieš susilaiko priimta. 71 kas už, prieš susilaiko atmesta. 69. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Tikriname elektroniniu būdu 69 pakeitimą. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 70 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 72 kas už. Ne, atsiprašau, jis atkrenta 73. 73 kas už, prieš, susilaiko priimta. 74 kas už, prieš, susilaiko priimta Alde balsuoja prieš, ne už, taigi tuomet priimta. 75. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 76. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 77 ir 78 bei 79 yra identiški. Kas už juos? Prieš susilaiko priimta. Tikriname elektroniniu būdu. 77, 78, 79. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 80. Ne. Atsiprašau. 80 atkrenta, 82. Kas už? Prieš susilaiko. Tikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. priimta. 83 kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime. Está aberta a votação. Pradedame balsuoti. Pradedame votação. Balsavimas baigtas. Priimta. Aštuoniasdešimt ketvirtas, kas už, aštuoniasdešimt ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime. 84 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 88, e senhora Matera. 88, ponios Materos pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 145 kas už, prieš susilaiko priimta. Devyniasdešimtas ponios Nikolai pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta, keturioliktas kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. Devyniasdešimt pirmas pakeitimas kaip priedas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Empl septintas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Empl 11. Kas už, prieš susilaiko priimta. Empl 36 kas už prieš susilaiko priimta. 96 kas už prieš susilaiko priimta. 97 kas už prieš susilaiko priimta. Penktas kompromisas kas už prieš susilaiko priimta. Toliau kitas puslapis. Šimtas ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 98 atkrenta, 105 kas už, prieš, susilaiko priimta, 106 kas už, prieš, susilaiko priimta, 107 kas už, prieš, susilaiko. Patikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. 107 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Empl 8. Ne? Atsiprašau, dėl jo nebalsuojame. Toliau šeštas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Toliau vėl kitas puslapis. Ample 15, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 112 atkrenta, 113 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 114 kas už, prieš, susilaiko, atmesta Patikrinsime elektroniniu būdu, balsuojame dėl 114 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 115 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 116 kas už, prieš, susilaiko priimta. 117 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 7 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau kitas puslapis 121 kas už, prieš, susilaiko priimta. 122, kas už, prieš susilaiko priimta. 123, kas už, prieš susilaiko atmesta. 124, kas už, prieš susilaiko priimta. 125 atkrenta, 126 kas už, prieš, susilaiko priimta, 127 kas už, prieš, susilaiko priimta, 128 kas už, prieš, susilaiko priimta, 129 kas už, prieš, susilaiko priimta, 8 kompromisas Kas už, prieš, susilaiko priimta. Šimtas trisdešimt trečias. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Patikrinsime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. 133 pakeitimas. Está fechada a votação. Balsavimas baigtas. Priimta. 134 ir 135 identiški, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 136, kas už, prieš, susilaiko. Man atrodo, kad viskas aišku, bet vis tiek patikrinsime. 136. Balsavimas baigtas. Priimta. Devintas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 141 dalis. Okay. Okay. A favor? Kontra? Kas už? Prieš susilaiko priimta. 89 kas už, prieš susilaiko priimta. 143 kas už, prieš susilaiko priimta. 147 kas už, prieš susilaiko priimta. Pirmasis ponios Garsie Perės pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar galime balsuoti? Kas už? Prieš? Susilaiko rimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antras, kas už. E, atsiprašau, atkrenta. Ketvirtas taip pat. Penktas. Kas už. Prieš. Susilaiko. Patikrinsime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Dėl penkto pakeitimo balsavome. Balsavimas baigtas. E, priimta. Aštuntas kas už, prieš, susilaiko atmesta. Septintas kas už, prieš, susilaiko priimta. Devintas kas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas atkrenta, dešimtas kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau dešimtas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Keturioliktas, kas, keturioliktas pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Šešioliktas kas už, prieš susilaiko atmesta, 17 kas už prieš susilaiko priimta, 18 kas už prieš susilaiko priimta, 20 kas už prieš kas prieš Tikriname elektroniniu būdu 20 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 19. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 11 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 12 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 25 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Patikrinsime elektroniniu būdu, balsuojame dėl 25. Balsavimas baigtas. Priimta. 27. Kas už prieš susilaiko atmesta. 26. Kas už prieš susilaiko priimta. 30. Kas už prieš susilaiko priimta. 29 atkrenta, Ample, dėl Ample C nebalsuosime, 31 kas už, prieš susilaiko priimta, 32 kas už, prieš susilaiko priimta, 33 kas už, prieš susilaiko. Patikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 13 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau 37 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 38 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar galutinis balsavimas, balsuojame elektroniniu būdu, pradedame balsuoti.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 Ora, antes terminarmos a nossa reunião. Taigi, šiandien posėdį baigiame. Ir aš norėčiau tik priminti, kad kitas susitikimas įvyks sausio 31 dieną nuo 15 iki 18.30. Turėsime klausimą apie vienišų moterų padėtį. O po to kitas posėdis vyks e, kovo trečią dieną nuo 9 ryto iki 12.30. Tada pažymėsime Tarptautinę moters dieną. Šių metų tema - moterys politikoje Europos Sąjungoje. Ponas Buzekas pradės tą posėdį, be to dalyvaus Mary Robinson, buvusi Airijos pirmininkė, kuri bus pagrindinė mūsų renginio kalbėtoja, pranešėja. Apie šį renginį gausite informacijos raštu, ji bus išplatinta visiems parlamentarams. O šiandien posėdį baigiame. Gerų, gero savaitgalio.